So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir machen weiter mit der Sitzung des. Kolegos. Periname prie e, ekonomikos ir pinigų komiteto posėdžio. Ir dabar aštuntasis mūsų darbo atvarkės klausimas. Visų pirma, žodis mūsų pranešėjui, ponui Liukė. Žodis jums, ponė Liukė. Ačiū, pirmininkė kalbėsiu vokiškai. Noriu, kad visi užsidėtumėte ausinės. Noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams bei kitiems kolegoms už pasiūlytus pakeitimus. Noriu padėkoti už e, bendradarbiavimo dvasę. Reikia pabrėžti, kad yra bendras sutarimas, platus sutarimas, kurio nenorime ardyti, norime sukurti tinkamai veikiančią rinką. Ir siekdami šio tikslo e, siekiančio e, tikslo aš nekalbu apie būtinybę uždrausti kokius nors produktus rinkoje, bet e, skiriu dėmesį e, sąlygoms, reikalavimams skirtiems produktams, kad jie būtų sukurti taip, jog atitiktų teisės aktuose numatytus reikalavimus, kad būtent tokie produktai pasirodytų rinkoje. Uh, Pranešime būtent apie tai ir kalbame. Ir nemažai pasiūlytų pakeitimų skirti šiai temai. Norėčiau pridurti, kad yra plataus masto sutarimas dėl to, kalbame apie naują sistemą, kuri būtų taikoma naujiems produktams, nu, produktams, tačiau neliečiame rinkoje jau esančių produktų. Aptarsiu pasiūlytus pakeitimus. Kalbant apie juos, reikia aptarti tris svarbiausius aspektus, kai kurie iš jų yra prieštaringi. Visų pirma, nu, apribojimai, kurie būtų taikomi. E, apribojimai taikomi padengtosioms obligacijoms ir taip pat Europos e, padengtosioms padengtiesiems vertybiniams popieriams, tai yra kitas, e, kit, kita turto rušis ir e, jiems turėtų būti taikomas prie, kitoks, jų traktavimas turėtų būti kitoks prioritetinis, tačiau ne, ne maksimaliai prioritetinis e, traktavimas. Todėl reikia išsiaiškinti, kas laikoma padengtosiamis obligacijomis ir kas laikoma Europos užtikrintaisiais vekseliais. Taip pat turime kalbėti apie turto klasės ir kokie, kokios, kokie ribiniai apribojimai taikomi toms turto klasėms. Yra įvairių nuomonių. Pavyzdžiui, yra minimi infrastruktūros kreditai ir kitokie kreditai ir siūloma e, ir siūloma priskirti juos vienai iš vertybinių popierių grupių. Toliau. Toliau laivai. Kaip elgtis su, um, su, jų, su, su laivais atplaukiančiais į jūrų uostus, taip pat kaip elgtis su orlaiviais, konkurencinių požiūrių, tai būtų rinkos iškraipimas, nes būtų e, privilegijuojamas krovinių pervežimas ir todėl vertybiniai popieriai gaunami iš. Ir kad svarstama galimybė, kad kilnojamas turtas galėtų būti kaip įkaitas ir e, likvidumo, e, likvidumo svertas turėtų būti taikomas apskaičiuojant įkaitą šiai turto klasiai. Toliau, kuomet e, sueina obligacijų išpirkimo terminas, mes siūlome kalbėti apie termino pratesimo galimybę, tačiau apsiriboti vienerių metų laikotarpiu. ir kad tas pratesimas neturėtų e, būti emitento e, sprendimas. Tačiau tas, ta negalutinio termino galimybė galėtų būti panaudojama tik tuo atveju, kai su, tam pritartų, jo, jos panaudojimo galimybė pritartų ir atsakingos institucijos negalutinio termino galimybę reiktų svarstyti atsižvelgiant į tam tikras rinkos sąlygas, tačiau sunku apibriežti ko, konkrečias makroekonominės sąlygas. Jas apibriežti yra beveik neįmanoma. Taip pat iškyla ir tokia galimybė, kad visa rizika ir atsakomybė nuo emitento perkeliama to uh, produkto naudotojams. Ir trečias svarbus aspektas tai vertinimo metodai. Apie tai kalbama pateiktuose pakeitimuose. Manau, kad kad reiktų labiau atsižvelgti kai kurias rinkos vertės. Aš palaikyčiau asimetrišką požiūrį E, kad reikėtų atsižvelgti į rinkos vertę, į vertę rinkoje, jeigu bandome sumažinti priklausomybę nuo įkai, įkaito. Ačiū, dabar šešėliniai pranešėjai, dabar ir EPP frakcijos vardu visų pirma Darius Rozatė. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti ponui Liukiai už tai, kad parengė šį pranešimą. Manau, kad siūlymas kurti Europos padengtųjų obligacijų sistemą yra geras. Tai rinka, kuri labai sparčiai plėtojosi ir ryštingai, ypač atsižvelgiant į tai, kad valstybės e, įstatymai šio klausimu skiriasi. Reikia imtis pastangų, kad ši Europos sistema pradėtų veikti našiau ir taptų gyvybingesnė. Kita vertus, vertinant, kalbant apie darbą rengiant šį dokumentą, galbūt dar šiek tiek per anksti priimti sprendimus dėl konkrečių šios sistemos elementų. Visų pirma, visų pirma dėl to, kad neturime esminės informacijos apie tai, kaip veikia rinka ir kaip kokį poveikį padarytų pokyčiai, kuriuos norime patvirtinti. Nėra išsamaus poveikio vertinimo, nėra e, pateiktas padengtųjų obligacijų rinkos Europoje vertinimas, taip pat nėra vertinimo dėl to, kaip pasiūlyti pakeitimai paveiktų atskirus šios rinkos segmentus. Todėl manau, kad mes turėtume toliau tęsti darbą, e, rengdami šį pranešimą, glaudžiai bendradarbiaudami su komisija ir Europos e, bankų, e, bankų sektoriaus administracija, institucija, kad išsiaiškintume, kaip siūlomi sprendimai paveiktų rinką. Man, aš pritariu pranešėjo pasirinktam požiūriui, kad, kad reikia remtis principais, Tai yra nesiekėme visiškos harmonizacijos šioje srityje ES, bet bandome įdėkti kai kurias taisyklės ir principus, kurie būtų taikomi visoje ES, bet taip pat paliktų dar erdvės e, nacionaliniams sprendimams. Vienas iš argumentų už tokį požiūrį yra tai, kad e, Žinome apie nemažai atvejų, kuomet nacionalinės padengtų aplikacijų rinkos, kurios mm, yra pasirinkę skirtingus sprendimus, e, tos, tai atskiri Mm, obligacijų segmentai, padengtų obligacijų segmentai sėkmingai funkcionuoja jau daugelį metų ir nėra būtinybės ten kažką keisti. Jeigu norėtume keisti, turėtume tai daryti remdamiesi įrodymais, kad tai naudinga kad tai bus naudinga ir kad e, pasiūlę pakeitimus mes e, gerą e, pa, ir taip gerą padėtį dar labiau patobulintume. Ir dabar čia perėsiu prie trijų aspektų, kuriuos minėjo pranešėjas. Visų pirma, padengtų obligacijų apibrieštis. Tuo tarpu nėra aiškios apibriešties nusistovėjęs e, pasirinkimas yra naudotis direktyvoje egzistuojančią apibrieštimi. Ponas Liukė siūlo padengtosiomis obligacijomis vadinti tik tas obligacijas, kurios atitinka CRR e, direktyvos pirmąjį straipsnį. Ten ženkliai sumažinama padengtųjų obligacijų apibrieštis, kalbant apie jų e, emisiją ir netgi e, siūloma netaikyti tos apibriešties toms obligacijoms, kurios yra e, jau kurio emisija yra įvykusi praeitie ir apie tai kalbama 129 straipsnė. Sutinku su ponu Liukė dėl to, kad egzistuoja skirtingo ligmens rizika siejama su skirtingu uh, su skirtingomis turto klasėmis ir iš principo neturėtume sulyginti padengtųjų obligacijų, kurių įkaitas yra e, vieno pobūdžio paskolos su mm, vyriausybės, su, su kitokio pobūdžio įkaitų padengtomis obligacijomis, jeigu kalbame, pavyzdžiui, apie. Kai, Mes apie tai dar kalbėsime. Todėl, kalbant apie e, kilnojamą į turtą, įvairias kilnojamo turto rušis, kurias yra pasirinkę skirtingos vyriausybės, pavyzdžiui, MVI paskolos Prancūzijoje arba būsto paskolos Prancūzijoje arba privačios viešojo sektorio partnerystės, tai yra įkaito pobūdis kitose e, valstybėse. Tai pasiteisino šalise ir mes neturėtume ardyti sistemos, kuris sėkmingai ir našiai veikia. Tačiau tuo pat metu turime nepamiršti ir galimos rizikos. Pone Lūkė, e, Ponas Liukė siūlo e, padengtasis obligacijas e, laikyti kapitalo reikalavimų reglamentą atitinkančias obligacijas, pavyzdžiui, būsto paskolas ir pan, panašius vertybinius popierius. Taip pat nepamiršti ir Europos uh, e, e, apsaugotųjų, garantuotojų vekselių. Aš manau, kad turėtume kalbėti apie tris padengtųjų obligacijų rūšis. Visų pirma, aukščiausios kategorijos padengtosios obligacijos, apie kurias kalba ponas Liukė. Toliau, padengtosios obligacijos pagal dabar galiojantį, galiojančią apibriežtį, kurios atitinka kurios ir čia, čia sričiai priskirtume ir Europos e, garantuotusius vekselius. Norėčiau taip pat pakalbėti apie galimybę pratesti termino, e, obligacijų išpirkimo terminą. Manau, kad e, tai suteiktų galimybę investuotams atsijimti investuotą turtą ir Aš pasisakyčiau už dosnesnės pratesimo, terminų pratesimo galimybės. O kalbant apie turto vertę, valstybėse yra nusistovėjusi skirtinga praktika ir galbūt reikėtų neleis, neliesti šių klausimų ir palikti šios klausimus spręsti nacionaliniams įstatymų leidėjams. Dėkoju, norėčiau priminti Jums, kad mes jau šiek tiek vėluojame, nes anksčiau vykęs e, susitikimas su komisijos nariais užtruko, bet vis dėlto mes norime išsamei aptarti šį dokumentą, todėl raginu visus e, nekalbėti per nelik ilgai. Dabar e, socialdemokratų frakcijos atstovas Alfredai, prašau. Dėkuoju, pirmiausia, aš taip pat norėčiau padėkoti mūsų pranešėjai už bendradarbiavimą su šiandien pranešėjais ir už tai, kad jie siekia kompromisu ir visiems tinkamų formuluočių. Aš manau, kad mes visi sutarėme, kad uh, labiau integruota sistema turi būti pagrista tam tikrais principais ir turi būti pagrista taip pat ir nacionalinėmis sistemomis. Ir kaip mes jau minėjome, e, iki šiol šios nacionalinės sistemos puikiai veikia. Todėl nereikia joms e, e, trukdyti, todėl mes manome, kad reglamentavimas turi, neturėtų būti pernelik griežtas, reikia tiesiog paremti tai, kas vyksta šiuo metu, o šiam sektoriu minėjus sekasi labai gerai. Uh, Ir aš nemanau, kad mums reikia daug, užmesti rinką papildomų taisyklių, kurios ją visiškai nėra reikalingos. Taigi aš iš esmės suprantu, kad mes visi turėtume e, sutarti, kad tai, kas šiuo metu labiausiai pasteisina rinkoje, turi būti perkelta į mūsų, e, į mūsų e, teisės aktus ir neturėtume riboti nacionalinių praktikų. Dabar kalbėdamas apie pakeitimus, aš pateikiau du pakeitimus ir juose iš esmės kalbama apie tai, kas jau buvo aptarta. Taigi, pirmiausia, labai plati padengtų obligacijų apibrieštis. Aš asmeniškai manau, kad kad visos patentosios obligacijos turi atitikti kolektyvinį investavimą į perleidžiamas vertiminius popierius subjektų direktyvos nuostatas. O tos e, patentosios obligacijos, kurios dar atitinka kapitalo reikalavimo reglamento nuostatas, turėtų tu, a, e, a, e, būti reglamentuojamos pagal lengvatinį režimą. Aš nenorėčiau susijęti. Ta, padengtųjų obligacijų apibriešties su kapitalo reikalavimų regla, reglamentu, nes tai apsunkins visą sistemą ir tai gali turėti neįgiamų padarinių rinkai. Komisija ką tik paskelbė tyrimo išvadas, kurios kaip tik patvirtina mano nuogastavimus. Jame kalbama, tame tyrime kalbama apie tai, kad, kad padengtosios obligacijos, kurios atitinka jūsit direktyvos nuostatas, yra tinkamos. Kalbėdamas apie da, investicijas į mažas vidutinės e, e, įmonės ir infrastruktūrą. Aš suprantu, kad e, apie tai, apie ką kalbėjo pranešėjas, aš suprantu, kad tai neturėtų būti apibrėžiama kaip patinktosios obligacijos, neturėtų būti ta, tas užtikrinimo turtas, neturėtų būti taikomas patinktosioms obligacijoms. Bet aš manau, kad pirmiausia reikėtų leisti komisijai priimti savo sprendimą. Nes e, iš tikrųjų mes galime tik tai komisijai pasakyti, kad, kad e, tas klausimas e, mums kelia susirūpinimą, tačiau mes dar neturime konkretesnės nuomonės dėl to. Toliau. Va, Obligacijų išpirkimo termino užtesimas, taip jis turi būti susijęta su tam tikromis sąlygomis. Bet šiuo metu tik Vokietija, Luksemburgas, Austrija ir Ispanija beje naudoja tą galimybę. Ir situacija ir tose šalise taip pat keičiasi. Uh, ta, ta sąlyginė termino pratesimo galimybė yra taikoma ta, ta, tik tuomet, kai yra įvykdomas tam tikros sąlygos ir aš pritariu šiam principui. Ir manau, kad reikės išvelgti čia į šalių skirtumus. Yra dar vienas klausimas susijęs su uh, hipotek, hipotekinėmis paskolomis Prancūzijoje. Bet uh, tai yra uh, su gyvenamųjų būstų susijusios paskolos. Kai kas sako, kad tai nėra hipotekinės paskolos griežtąją prasme. Bet kiek aš suprantu, net 40 procentų visos e, rinkos yra susiję su tomis e, paskolomis e, gyvenamojo būsto paskolomis. Jeigu ši sistema veikia, veikia gerai Prancūzijoje, aš nemanau, kad mes turėtume dabar kištis į rinką ir kažką bandyti keisti. nors pranešėjas pateikė visai gerų argumentų. Ir paskutinis dalykas, koks turtas turi būti įtrauktas į užtikrinimo turto grupę. Laivai, kitas kilnojamas turtas, šiuo metu gal jie sudaro tik tai 5 procentus visos rinkos, bet e, iki šiol vėlgi ši sistema veikia gerai, taigi kodėl mes turime ją riboti kažkaip ir turime ją keisti liberal demokratai. Pone Virenk pavaduos šiandien pranešėja. Dėkui, aš norėčiau atsiprašyti Koros vardu, kuri negalėjo dalyvauti šiame susitikime dėl, kit, dėl kitų įsipareigojimų. Kor norėtų padėkoti pranešėjai už parinktą pranešimo projektą ir kompromisinius pakeitimus. Juose yra atsižvelgiama į kolegės pateiktus pasiūlymus. Svarbu yra pabrėžti, kad padengtųjų obligacijų rinka šiuo metu puikiai veikia visoje ES ir nacionalinės padengtųjų obligacijų sistemos taip pat e, e, gerai veikia. Niderlanduose 2015 metais e, šioms obligacijoms takomas tesnis režimas buvo peržiūrimas. Labai svarbu yra sukurti labiau integruotą E, padengtųjų obligacijų sistemą. Tačiau jie būtų, būtų pagrįžta geriausia praktika, e, kurią e, nustato Europos bankininkystės institucija ir kurį ji pateikė 2014 m. paskelbtoje ataskaitoje. Parengtųjų obligacijų teisinė sistema turi būti remta aiškiai standartais ir geriausia praktika. Ir atsižvelgiant nacionalinius teisinius režimus ir nekeliant jiems problemų. Reikia atsižvelgti į kiekvienos jurisdikcijos ypatumus, kartu numatant pakankamą lankstumo galimybę. Be to, reikėtų vengti papildomos administracinės ir biurokratinės naštos. Europos uh, užtikrintųjų vekselių savoką. Mūsų frakcijos šešėlinė pranešėja galvoja, kad gal komisija galėtų atlikti šio pasiūlymo poveikio vertinimą. Tai padėtų mums geriau suprasti, ar Europos užtikrintieji vekseliai, kuriuos siūlo pranešėjas, iš tikrųjų padėtų mums geriau suklasifikuoti šių obligacijų turtą ir ar tai nepakenktų tradiciniai padengtų obligacijų rinkai. Alde frakcijos šešėlinė pranešėja tikisi, kad toliau galės sėkmingai bendarbiauti su pranešėjais ir kiekvienais šešėlinės pranešėjais, tam, kad mes visi galėtume parengti bendrą Europos parlamento poziciją. Dėkoju. Toliau GUE frakcijos vardu ponas Viegas. Dėkuoju labai trumpai. Nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta. Dėkojame pranešėjui už atliktą darbą. Thank you ir pritarėme e, tokiam konservatyviam požiūriui į padengtasias obligacijas ir pritarėme tam, kas e, sakoma e, pranešime. Bet turime abejonių dėl tų vadinamųjų europinių obligacijų, dėl to naujo tipo obligacijų. Ir kadangi čia atrodo, jog kalba sukasi apie tokią hybridinę sistemą. Siekiant e, naudoti Europos užtikrintuosius vekselius ir padektasias obligacijas, bet dėl šitų e, dalykų mums iškyla bejonių dėl rizikos faktorių. Bet esame pasirengę konstruktyviai dirbti toliau e, siekdami kompromiso. Jeigu tas naujasis produktas bus tinkamas kompromisinis e, sprendimas, tai nors ir turime bejonių, galbūt galėsime pritarti ir, ir tam sprendimui. Dėkuoju toliau Sven Gigold. E, danke, Herr Vorsitzender. Nur ganz kurz, ähm, zunächst auch von uns. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti kolegoms už puikų bendradarbiavimą, dėkuoju pranešėjams. Apskritai E, pagrindiniai minimi principai mums tinka, jie rodo, jog ES ši rinka funkcionuoja gerai, bet kalbant apie tas padengtasias obligacijas, vis dėlto labai svarbu užtikrinti rinkos konvergenciją. Ir šituo požiūriu labai Geras dalykas yra, kad siūlomas naujos e, priemonės. Mes e, norėtume, kad būtų užtikrinta tvyra tai prieiga. Tai taip pat yra minima pranešime. Bet mums labai svarbu, kad Europos lygmenių būtų užtikrinta konvergencija ir kad būtų keliama kartelė standartams, o kad nebūtų atvirkščiai, kad nebūtų viskas daroma pagal žemiausią bendrą vardiklį. Aišku, dar yra kai kurių e, klausimų su klaustukais. Aš paminėsiu du iš jų kol kas. Visų pirma, kriterijai taikomi preferencijos e, principui. Čia kalba sukosi ir apie laivus ir dėl to taip pat kyla klausimų, ar iš tikrųjų laivai kaip. E, garantija yra pakankamai užtikrintas e, dalykas, galbūt yra buvę ir bankroto atveju, bent jau iš, iškyla kai kurių klausimų e, dėl to ir ar čia negali būti rinkos iškraipimo. ALDE pasiūlė poveikio vertinimą, man atrodo, kad tai yra racionalus pasiūlymas ir turėtume galbūt paremti jį. Ir antras e, klausimas, antras aspektas Tai yra vertinimas, lyginant su rinkos e, vertę. Tai didina neužtikrintumą, tai taip pat gali didinti administracinę naštą ir kai kurie iš principo paprasti produktai, kurie buvo naudojami sklandžiai, gali pabrangti. gali kilti dar kitų problemų, tačiau kol kas dėl jų iškyla tam tikrų klaustukų, bet aš manau, kad e, mes galėsim pasiekti gerų galutinių kompromisų. Dėkoju, AFDD frakcijos nėra. Atstovo FN atstovas. Ponas Animans. Na, dėja, aš turėsiu atsisveikinti su ponu Liukė, net netrukus. Na kągi, skaitydamas jūsų parengtą pranešimo projektą. Pagalvoju, kad šiam pasiūlymui reikėtų pritarti. Pritariu tam, ką jūs sakote dėl apibriešties, dėl didesnio skaidrumo. Nors gal mes norėtume kitokio uh, sprendimo. Bet aš matau, kad kompromisiniuose pakeitimuose jūs siūlote kai ką, kas priliktų Europos komisijos įsikišimui į rinkos funkcionavimą pagal kapitalo rinkų sąjungos iniciatyvą. Ir man atrodo, kad kai kurie jūsų pasiūlymai uh, sukels problemų rinkoje. Valstybėms narėms taip pat siūloma užkrauti papildomų reikalavimų. Todėl mes atidžiai stebėsime, kaip bus rengiamas šis dokumentas. Jūsų pirminės dokumento projektas buvo mums priimtinas, tačiau dabar mes matome iš kompromisinių pakeitimų, kad dėja siūloma kai kas, kas mums nebūtų priimtina. Dėkoju. Pervanš Berėjas paprašė žodžio, bet pervanš prašau tikrai kalbėti neilgiau nei vieną minutę, nes po to noriu pasisakyti komisijos atstovą ir po to pranešėjas taip pat norėtų paprašyti žodžio ir be jo vertėjai turėtų netrukus baigti darbą. Dėkui, ponia pirmininkė, daug kas jau buvo pasakyta, aš norėčiau grįžti prie trijų aspektų. Mes negalime remtis tokiu principu, jog uh, reikia išsaugoti tokią rinką, todėl kad jinai E, puikiai veikia ir reikia keisti nacionalinę praktiką, todėl kad e, tenai viskas vyksta kitaip negu pranešėjo valstybėje. EPP e, ir, ir, ir socialistų atstovai apie tai kalbėjo. Aš manau, kad tos garantijos priemonės, kurios naudojamos, be kita ko ir mano valstybėje, turėtų būti išlaikytos, todėl kad tai yra uh, E, pasiteisinę dalykai. Kitas dalykas e, - valstybės e, skola. Tai prieš kalbėdami apie kompromisą, kurio dar nėra, turime atsižvelgti į tai, kad valstybės skolos aspektai yra labai sudėtingi. Ir Sven Zygold pastebėjimas dėl rinkos vertės, tai e, žinome, e, jog rinkos yra labai nestabilios, yra dėlių sviravimų, tai kalbant apie poveikio vertinimą. Ir be to turime atsižvelgti čia į spe spekulacijų riziką. Tai e, dalykai iš tikrųjų gali turėti įtakos. Dėkuoju, dabar norėčiau sveikti žodį komisijos e, atstovui, panu Didė Vileron. Prašau. Dėkuoju. Dėkuojame už pranešimo projektą. Tai yra vykstančių diskusijų dėl apsaugotojų obligacijų dalis. Norime užtikrinti e, stabilų e, finansavimo šaltinį ES. Pripažįstame, kad e, akcentuojamas harmonizavimas, tačiau iš ankstinė sąlyga turėtų būti neliesti nacionalinių tinkamai veikiančių modelių. Ką tik mūsų paskelbtoje studijoje aiškiai konstatuojama, kad siūlomos sistemos nauda yra didesnė už jos kaštus. Todėl komisija dabar e, svarsto principais grindžiamo harmonizavimo pasiūlymą atsižvelgiant į nacionalinį nacionalinius principus, kaip e, konstatuojama ir Europos banko institucijos ataskaitoje. Mes aiškiai e, akcent, primename, kad e, Europos kapitalų sąjungos peržiūra, turė, vidutinė peržiūra turėtų pasirodyti kitą savaitę. Akcent, kalbame apie obliguotų apsaugotojų obligacijų struktūrą. Yra dviejų rūšių obligacijos. Vienos, kurios atitinka KVIPS direktyvą, o kitos, kurios atitinka kapitalo e, reikalavimų direk, re, reglamento e, reikalavimus. Numatome galimybę e, lengvatinę, lengvatinę sąlygas taikyti saugiausioms obligacijoms, nors ir nors kai kurios tų obligacijų netitinka griežčiausių reikalavimų, bet jos gali būti traktuojamos kaip ir apsaugotosios obligacijos. Pavyzdžiui, kvips apsaugotieji, e, apsaugotosios paskolos arba bankų likvidumo e, instrumentai. Manome, kad nereikia sprendimų, kurie e, pažeistų šios sistemos funkcionavimą. Savo e, vidutinės trukmės peržiūroje taip pat svarstome Europos apsaugotųjų obligat, vekselių galimybę ir, ir jų atsiradimą rinkoje. Pranešimo projekte kalbama ir apie E, mm, galimybę iš pratesti obligacijų išpirkimo terminą. Tokia galimybė siejama su tam tikra rizika, kurią apibrėžė emitentas, pavyzdžiui, likvidumas arba refinansavimas, jeigu iškyla sudėtinga padėtis rinkoje. Kadangi e, šie klausimai nėra reglamentuoti ES, bet ta galimybė plačiai taikoma, mes manome, kad e, pagal būtinybę reikėtų pasitikti pasitelkti šiais atvejais apsaugotojų obligacijų sistemą ir pagal ją apibriežti šiuos aspektus. Galiausiai, pirmininkė, mes sveikiname parlamente parengtą pranešimą, kuris svarstomas šiandien ir tikrai remsimės juo e, toliau spręsdami, ar teikti teisės akto pasiūlymą šiuo klausimą. Šiuo klausimu mes labai atsargiai įvertinsime dabar egzistuojančias struktūras, kad neišardytume šio svarbaus finansavimo šaltinio bankams. Ačiū ir galiausiai e, apibendrinimui dar kartą žodis mūsų pranešėjai. Ačiū, kalbėsiu angliškai, nes beveik visi kalbėtojai kalbėjo angliškai. Noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šių diskusijų, už išsakytus komentarus ir siūlymus. Noriu trumpai pakomentuoti klausimus, kurie buvo aptarti. Visų pirma, ponas Rozati siūlė tarsi tripakopės, e, tripakopės sistemos požiūrį į obligacijas, į apsaugotasias obligacijas. Manau, kad tai yra e, po, protingas požiūris, nes kaip komisijos atstovas e, ką tik e, pastebėjo, e, egzistuoja dviejų rūšių obligacijos, kurios ab, abi nu, vadinamos apsaugotomis obligacijomis. obligacijomis ir jeigu atsirastų dviejų pakopų sistema, tai neštų sumaišties, todėl galbūt pasiūlytasis požiūris būtų naudingas. Kalbant apie kitą kapitalo reikalavimų e, reglamentą, šiuo požiūriu aš konkrečiai kalbėjau apie laivų atvejį ir apie galimybę taikyti lengvatinį režimą, bet daug argumentų šio klausimu nėra. E, Prancū, prancūzijos mm, e, būsto paskalos, kurios naudojamos kaip įkatės, kaip garantija, aš apie tai kalbėjau, bet apie tai dar aptarsime ir aš tikrai vertinu, e, aš, aš suprantu būsto paskolo, paskolomis kaip garantijomis grindžiama sistema, bet manau, kad reikia atsižvelgti Europos bankų institucijos rekomendavimus ir įvertinti, kokius reikalavimus būtų galima taikyti tok, to, to, tokiom, tokiems įkaitams tuo atveju, jei e, nebūtų e, galimybės finansuoti tų e, vertybinių popierių išpirkimą. Manau, kad reikia pasiremti kapitalo reikalavimo direktyvoje esančiais reikalavimais. Galimybė pratesti e, obligacijų išpirkimo terminą, tai nauja galimybė, ji egzistuoja jau daugelį metų. E, kai, na, argumentai argumentas už, viskas funkcionuoja labai gerai, kodėl reiktų tai keisti, bet yra tam tikrų niuansų. Net 2007-aisiais galima buvo teikti, kad turtu padengti vertybinį popierį yra geri, kodėl reikia kažką keisti, tačiau ateityje tai gali tapti probleminė situacija yra, ir būtent todėl reikia teisės aktų sprendimų teisės aktuose. Savo pranešime aš akcentuoju, kad reikia aiškiai apibriežti, kurios padengtosios obligacijos arba skolos instrumentai nusipelno e, lengvatinio režimo, kurį numatytume mūsų e, reglamentavimo sistemoje. Būtent tai reikia aiškiai apibriežti ir ar numatyti galimybę pratesti išpirkimo galimybę ir ar ta galimybė automatiškai suteikiama, jeigu e, konstatuojami tam tikri makroekonominiai poslinkiai. Na, apie tai kalbėjome šešėlinių pranešėjų susitikimi, susitikime, bet man svarbiausia čia saugumo aspektai. Alde, kolega iš Aldė ir Arisos atė minėjo ir apie tai, kad reikėtų panagrinėti klausimus, kurie yra prieštaringi. Tai yra e, savo iniciatyvą rengęs pranešimas, tai nėra teisėkuros pranešimas. Mes tiesiog išsakome e, tai, kas mums kelia susirūpinimą, atkreipiame dėmesį į problemas ir galbūt galime prašyti poveikio vertinimo. Nemanau, kad e, spaudimą mums daro laikas, neprivalome skubėti, bet galbūt kai kurios tendencijos rinkoje kelia problemą ir gali būti, kad visa sistema keičiasi. Dėl Europos apsaugotųjų vekselių, garantuotųjų vekselių siūlymo šiuo klausimu, tai, galimybė, tai būtų galimybė verslininkams finansuoti investicinius projektus tais atvejais, kai jie negali pasinaudoti uh, institucinė tvarka, kuri jau egzistuoja ir negali rasti finansavimo iš kitų šaltinių. Pavyzdžiui, kai kalbame apie obligacijas, kuriuoms taikoma e, dvigubo reikalavimo galimybė, taip pat, kai kalbame apie e, priežiūros institucijas. Taigi tai būtų šansas e, verslininkams, kurie negali pretenduoti į apsaugoto, į padengtasias obligacijas. Jeigu tokia galimybė rinkoje egzistuoja, galbūt ir turėtume sukurti tokią sistemą, kuri leistų ją pasinaudoti. Ačiū ir lauksiu šešėlinių pranešėjų susitikimo. Galėsite toliau dirbti šešėlinių pranešėjų susitikime šiandien po pietų, nes bus tik šešėliai. Ačiū vertėjams už tai, kad sutiktų dirbti šiek tiek ilgiau. Balsuosime Birželio 19 komitete, lie, e, plenarinėje sesijoje Liepos mėnesio, trečiąją dieną, o kitas mūsų posėdis įvyks Birželio 8. Ačiū.